suderinimu, bet taip pat gerinti lankstumą bei bendradarbiavimą su Turkija, e, kalvojant apie galimą Turkijos prisijungimą prie ES. Taip pat ši priemonė turėtų tapti IPA2 e, testinumu ir turėtų būti įgyventa visų e, šalių kandidačių. Ačiū. Ačiū ponui Kučiuk. Ponas Igor Šoltės. E, žaliųjų vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Ši priemonė yra nepaprastai svarbi, nes pagal e, ją yra teikiama pasirinkimo narystiai parama. Ir žinome iš patirties, kad ta parama yra labai reikalinga. Trečiosios kartos PNPP e, bus pagrįsta naujais principais ir turime tam pritarti. Uh, nes dabar bus kur kas daugiau dėmesio skiriama da, tam, kokie rezultatai buvo pasiekti. Būtent tai pagal tai bus skirstamos lėšos. Ir e, tai padės mums e, ne tik e, da, ekonomiškiau, geriau naudoti lėšas bet ir gali turėti sukurti šiokių tokių problemų. Aš norėčiau būtent tas problemas ir paminėti. Kai kuriuose šalise programos gali būti rengiamos atsižvelgiant į sukauptą patirtį įgyvendinant pirmosios ir antrosios kartų pasirinkimo narystės paramos priemonės. Turime suteikti šiom šalims galimybę prisitaikyti prie naujų sąlygų. Turime elgtis realistiškai. Komisija turėtų kur kas daugiau dėmesio skirti švietimui, mokymui. Ji turi daugiau informacijos kleisti apie naujus šios priemonės principus tam, kad visiems viskas būtų aišku. Be to galima pasidžiaugti, kad ši priemonė dabar bus taikoma nevyriausybiniam sektoriui, kuris beje gali labai svarbiai, e, svariai prisidėti prie to, kad lėšus būtų naudojamos gerai ir veiksmingai. Džiaugiuosi taip pat, kad kalbama ir apie regioninio bendradarbiavimo stiprinimą. Tai yra labai svarbu e, tiek Europos parlamento, tiek Europos komisijos vertinimu. Dėkoju. Toliau GUE frakcijos vardu Jaromir Kohliček, prašome. Ačiū, ponė pirmininkė. 2015 m. lapkričio mėnesį Europos komisija sukūrė da, vidutinio laikotarpio plėt, ES plėtros strategiją, pagal kurią buvo numatyta praplėsti ES į Vakarų Balkanų šalis ir numatyta skatinti dialogą su šiomis šalimis. ši strategija turi būti toliau įgyvendinama ir būtent e, prie to turėtų prisidėti trečiosios kartos pasirinkimo narystės paramos priemonė, kuri bus taikoma nuo 2021 metų. Šiuose šalyse reikia gyveninti ekonominės reformos, užtikrinti e, e, stabilę institucijų veiklą, pagarbą žmogaus teisėms, mažumų teisų apsaugą. Taip pat e, reikia padėti tom šalims prisitakyti prie konkurencijos su kitomis ES šalimis. 14,5 milijardo eurų bus skirta laikotarpiai nuo 21 iki 27 metų. E, tai daugmaž atitinka Čekijos Respublikos indėlį ES biudžetą, metinį e, indėlį. Džiaugiuosi, kad bus kalbama apie technologinės naujoves, apie inovacijas, apie klimato kaitą ir apie e, kitus svarbius dalykus. Europos komisija turės nemažai e, galių naudojant šią priemonę. Ir mūsų frakcija džiaugiasi, kad yra pateiktas šis pasiūlymas, tačiau dėl e, pernelik didelių numatytų komisijos galių mes negalėsime pritarti šiam dokumentui. Dėkuoju. Toliau FDD frakcijos vardu ponas Kava. Tai ko gero yra paskutinis mano pasisakymas e, Europos parlamente. Aš stebėjau, kaip e, per pastrusius penkerius metus žmonės vis daugiau nusivildavo Europos parlamento veikla. Žinoma, kad Europos Sąjunga susiduria su labai rimtomis problemomis, tačiau jums tai visiškai nerūpi. Jūs ir toliau siekite įtakoti padėti kaiminėse šalise. Pažvelkite, pavyzdžiui, į tai, kas vyksta Turkijoje. Visi pripažįsta, kad tenai negerbiamos pagrindinės teisės. Tačiau pagal šį teisės aktą tai šalis kada nors nors galės įstoti Europos Sąjungą. Ir mokesčių mokėtojų pinigai yra skiriami tai šaliai, kurioje pagal Europos Sąjungos vertinimą nesilaikoma jūsų pagrindinių vertybių. O Lenkija ir Vengrija, pažiūrėkite, kaip jūs elgėtės su šiomis šalimis, kaip jūs nematote, kad jūs elgėtės veidmainiškai, kiek žalos jūs dar pridarysite savo piliečiams, kol suprasite iš tikrųjų, ką darote. Dėkoju ponui Kavą, toliau e, FN frakcijos vardu Mario Borgecijo. Šiandien mes kal, e, paprastai, kai mes kalbame apie teisinės e, valstybės principo užtikrinimą, apie demokratiją, labai dažnai kritikuojama Turkija, bet aš norėčiau paminėti kitą dalyką apie kurį turėtume taip pat susimastyti, kai kalbame apie NPP. Kaip, pavyzdžiui, jūs nematote, kad serbų mažuma yra diskriminuojama Kosove? Užuot sustabdę paramą šiai šaliai, kuri yra valdoma da, a, a, a, visiškai netinkamų asmenų, da, da, Jūs teikiate toliau tą paramą, jūs taikote diskriminacinę politiką ir apie tai kalba net ir JAV valstybės departamentas savo ataskaitoje. Čerg, serbai Kosove turi de, e, negali naudotis judėjimo laisvė, kitomis pagrindinėmis laisvėmis, apribojamas yra jų judėjimas, jie negali praktikuoti ir savo religin, e, religinės laisvės. Štai tokia yra situacija. Dėkuoju ponui Borgezijo. Toliau norėčiau sutikti žodį Davidui Makalistrui, prašoma. Pone pirmininkė, gerbėmės komisijos nariai, ponia Han, gerbėmė kolegos, gerbėmė ponia ir ponios. Kaip šiandien jau buvo pasakyta, pasirinkimo narystė į paramos priemonę tebėra pagrindinė priemonė, kuri yra skirta tam, kad padėtume iš esmės keistis toms šalims, kurios norėtų įstoti į mūsų Europos Sąjungą. Esu įsitikinęs, kad trečiosios kartos PNPP, kuri bus sakoma nuo 21-27 metų, bus atnaujinta, bus labiau racionalizuota, atsižvelgiant į sukautą patirtį kurią sukaupėme gyventydami ankstesnės priemonės. Džiaugiuosi, kad šiame pranešime mes pasisakome už tai, kad būtų taikomas teisingos, teisingų dalybų, teisingų paskirstimo principas nepamirštant pilietinės visuomenės. Be to mes reikalaujame, kad ES parama būtų sustabdyta tuo met, kai nesilaikoma pagrindinių ES vertybių ir nusigrėžime nuo pagrindinių Kopenhagos kriterijų. Uh, Ir kaip ir teisingai visiškai nusprendė pranešėjai, tai toks požiūris yra teisingas. Dėkoju. Ponui Makalės ir toliau ponio Vord. Prašome. Pasirengimo narystei parama yra nepaprastai svarbi ES išorės politikos narystės besiekiančių šalių atžvilgių. Ir mes turime skatinti pažangės reformas šiuose šalise. Žmogus teisės demokratija, teisinės valstybės principas ir kova su korupcija. Štai kokie turi būti mūsų absoliutus prioritetai. Ši, pagal šią naują finansavimo priemonę galima bus ją naudotis lankščių ir tai yra nepaprastai svarbu. Uh, E, ypač kai matome, kaip klostosi toliau mūsų sudėtiniai santykiai su Turkija. Žmogus teisų padėtis blogėja ir todėl mes privalome atitinkamai pakoreguoti savo finansavimo politiką, daugiau dėmesio skirdami pilietiniai visuomeniai, o ne vyriausybinėms institucijoms. Ir nors mes apgailėstaujame dėl da, o, įvykių šioje šalyje ir dėl Erdogano da, veiksmų, esame, aš esu įsitikinus, kad Turkijos ateitis yra Europoje. Ir mano bendravimas su Turkijos žmonėmis įtikino mane, kad turki, turkai nori įsilieti į Europos šeimą ir kad jie nori turėti žmogaus e, teisės ir pagrindinės laisvės. Mes turime remti ne tik valstybės institucijas, bet e, e, pilietinę visuomenę narystės besikenčiose šalise. Dėkuoju toliau Fabio Kastaldo, prašome. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Einstein teigia, kad kad siekiant tobulumo labai dažnai da, da, pataikomos įvairios prie, a, priemonės, visus įpainiojama tarp jų. Ir matau, kad tą ir matome. Labai įdomu stebėti tai, ką jūs kalbate apie, apie šią priemonę, tai kaip ji bus naudojama. Galiausiai a, ši priemonė da, da, bus teisingai naudojama, tik jeigu teisingai ją naudosime, tik tuomet jie bus pasiteis, pasiteisins. Jie turėtų labiau atsižvelgti į mūsų partnerių politiką. Ir galima pasidžiaugti, kad ponas Lafranka ir ponas Fleckenstein puikiai padirbėjo. Ir todėl šis pasiūlymas atsižvelgia tai, ką pasakiau. Aš manau, kad mes žengėme labai svarbius žingsnius į priekį, stiprindami Europos parlamento įgaliojimus, ypač stebėsinos srityje, taip pat užtikrinsime, kad galėsime įtakoti šio priemonės orienta, naudojimo orientacinės e, kryptis. Uh, Be to, aš manau, kad reikia taip pat sustiprinti taikomos sąlygas ir užtikrinti, kad lėšos būtų skiriamos atsižvelgiant į tai, kokią pažangą daro šalis. Ji turi būti vertinama pagal tam tikrus rodiklius. O tai, kai. Uh, kai yra nusigrėžima nuo Kopenhagos kriterijų, turime turėti galimybę sustabdyti paramos teikimą. Ta pati turime padaryti, kai yra nerodoma ne, pagarba žmogaus teisėms ir pagrindiniams lais, laisvėms. Kitaip mes prarastume bet kokį patikimumą. Plėtros politika yra esminė politika ir pasirinkimo narystėje paramos priemonė e, liks atskira, nepaisant to, kad bus siūlom, siūloma apjungti kitas priemonės. Uh, bet mums reikia elgtis dar drąsiau ir dar aiškiau formuojant plėtros politiką, atsižvelgiant į sukauptą patirtį. Ir mes ši, turėsime da, puikią priemonę, kuri padės mums labai tinkamai naudoti ir mes turėsime daryti viską, kad naudotume ją veiksmingai ir gerai. Olkaa hyvä ENF-ryhmän. Žodis Herald Animans, ENF frakcijos vardu. Kolegos. Reikia liautis svajoti apie tai, kad ir Turkija kad nors įstos į Europos Sąjungą, bet reikia nukirsti ir tą pinigų srautą, kuris teka. 40 tūkstančių žmonių Erdoganas nužudė, šimtai teisėjų įkalinti, 150 e, žiniaslaidos kanalų uždaryta, 500 žurnalistų nužudyta, daugybė įkalinta, o mes siunčiame milijardus, investuojame Jeigu tuos pinigus užuot siūsdami į Turkiją paliktumėm Europos Sąjungoje, e, būtų daug didesnė nauda. Manau, kad reikia nutraukti pasirengimo narystėje paramą Turkijai, nes ta, ta narystė niekada neįvyks. Dėkoju, ponė Anamans. Edvard Kukan. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti abiems bendrapranešėjams už tai, kad parašė puikų Pirmininkė nutraukė. Pone Kukan, ar galėtumėt palaukti, nes ponui Anemans iškelta melina kortelė. Pone Anemans, ar sutiksite atsakyti į klausimą? Taip, gerai. Pone Fleckenstein, pusė minutės. Pone Anemans, negi Negirdėjote, apie ką mes šiandien kalbam? Prieš kelias savaitės nusprendėme suspenduoti mm, dėrybas dėl narystės. Mes kalbame apie, e, kalbėjome apie tai, kad parama bus skiriama tik tai pilietiniai bendruomeniai, pilietiniai visuomeniai, o šita priemonė, šita priemonė yra, num, joje yra numatoma, kad jeigu uh, neteisingai įgyvendinama parama, tai yra numatomos sankcijos. Kodėl jūs šiandien pasakojat tai, kas yra visiška netiesa? Ar sutinkate, kad pasakėt netiesą? Atsakykite į klausimą, ponė Anemans. Pusę minutės ir jums. Šios diskusijos E, iš esmės man yra nepriimtinos. Turkija nėra ES šalis, nėra Europos šalis, niekada to ne, tokia nebus. Aš nesakau, kad reikia ruoštis į karą. Tiesiog atsisakykime tos svajonės. Turkija niekada netaps ES valstybė nare. Jūs bandot e, tai paneigti, bet na, ties to tiesiog niekada nebus. Ačiū. O dabar žodis ponui Kukan. Ačiū dar kartą. Noriu padėkoti abiems pranešėjams už gerą dokumentą. Europos Sąjungai e, reikia investuoti į programas ir projektus, kurie susijęs su įstatymo viršienybė, demokratinių institucijų veikimu ir pagarba pagrindiniam teisėm ir laisvėm. Taip pat ir žodžio laisvę, e, žiniasklaidos laisvai. Tam, kad pasiektume šių tikslų, labai svarbu bendradarbiauti su vyriausybėmis ir aktyviai remti pilietinę visuomenę. Reikia panaudoti finansinę pagalbą tose regionuose išmintingai. Esame didžiausia donorė ir E, svarbiausia tų, to regiono šalių prekybos partnerė. Mes investuojame infrastruktūrą, energetiką, aplinkosaugą, žemės ūkį Vakarų Balkanų e, regione. Turime pagristai tikimės, kad tos šalis įsipareigos įvykdyti reformas ir laikytis pagrindinių teisų. Dėkoju. Ačiū. Pone Kukan, dabar žodis Nina Gil. Prašom. Komisijos narę pirmininkę sveikinu pirmiausia abu bendra pranešėjus už puikų darbą. Aš džiaugiuosi komisijos planais daugiau investuoti į išorinius veiksmus ateinančio daugiametinėje programoje, bet visgi šiek tiek skeptiškai žiūriu į šią priemonę. Uh, Dirbdama AFETO komitete aš buvau misijose šalyse, kurios rengėsi narystiai. Ir visą laiką pastebėdavau, kad labai prastai tose šalyse yra įsisavinamos lėšos. Todėl mano klausimas yra toks. Pirma, ponia komisijos nari Hanai, kaip, kaip yra įsigy, įsisavinamos šios lėšos tose šalyse. Ir antra, kaip girdėjom, parlamentas balsavo, kad e, narystės dėrybos su Turkija bus suspenduotos, o Turkija yra viena iš didžiausių paramos gavėjų. Tai kaip tas suspendavimas turės įtakos PNPP priemoniai. Kita vertus, pavyzdžiui, Serbijoje ES žiūrima labai neentuziastingai, o Rusijos ir Kinijos investicijos yra E, perdėm vertinamos. Ar mes galėtume pirmiausia užtikrinti ES matomumą Serbijoje prieš investuodami dar daugiau? Ačiū. Ačiū, ponė Gil, dabar žodis Angelo Džoko. Aš norėčiau kreiptis į Albanijos valdžios atstovus. Negalime da, leisti, kad Europa teiktų paramą pasirinkimui narystiai ir kad kartu Albanijoje būtų tokių žmonių, kurie keltų grėsmę mūsų piliečiams. Negalime prisidėti prie šių grėsmių. Ir noriu Jums pasakyti, kad viena da Albanų da šeima, Francesco Abičijano grasino, grasino šiam asmeniui, grasino jam, kad jį nužudys. Taigi tai ši Albanijos šeima prarado savo vieną narį, dvagį ir da, šiandien dėl to grasina da, Italijos piliečiui Sicilijoje. Turime reikalauti, kad Albanija ištirtų šį nusikaltimą ir, kaip jūs matote, šis. Uh, kartelės teigia, kad, kad, e, kad elgesi visiškai netinkamai. Ir šiandien Italijoje daugiau dėmesio yra skiriama vagims nei jų aukoms. Negalime su tuo taikstytis. Ponas Peterlė. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai, gerbėmėjai kolegos. Pasirinkimo narystėje parama yra nepaprastai svarbi tam, kad potencialios šalės kandidatės galėtų suartėti su ES. Tai būtent tokiu būdu ES stengiasi užtikrinti, kad būtų gerbiamas žmogaus teisės, puoslimos demokratijos ir teisinės valstybės principai. Be to, da, ši parama padeda mums e, da, uh, užtikrinti taiką Balkanų pusęsalyje. Be ES taikos procesas negalėtų būti sėkmingai baigtas. ES skiriamas finansavimas yra skirtas tam, kad da, da, šios šalė, šalis galėtų pasinaudoti tinkamai įgyvenėti ES politiką po to, kai prisijungs prie da, ES. Ir todėl reikia kur kas daugiau dėmesio skirti institucijų kūrimui, jų veiksmingumo didinimui ir kovai su korupcija. Tai yra būtina tam, kad piliečiai pasitikėtų veiklą. Dėkoju, toliau suteiksime žodį poniai Andrikieniai. Uh, pranešėjams už puikų darbą. Pasirinkimo narystė parama tai yra didžiuliai milijardai eurų ir tai yra investicijos ES ateitį da, užtikrint, kad Europa būtų da, a, klestinti ir saugesnė. Da, už, padėtame klėstėti kaimynams, mes da, padedame ir, ir ES ateičiai. Reikia u, užtikrinti, kad da, da, support kad būtų liberalizuojama priekyba ir stiprinami ryšiai su šiomis šalimis. Trečiosios kartos pasirinkimo narystės paramos priemonė turėtų padėti kovoti su korupcija, skatinti ekonominę plėtrą ir užtikrinti gerai funkcionuojančią e, rinkos ekonomiką ir gerinti investicijų klimatą. Padedami šalims kandidatėms turime reikalauti, kad būtų laikomasi griežtų sąlygų naudojant PNPP. E, tais atvejais, kai yra nesilaikoma demokratijos principų, teisinės valstybės principų, negerbimo žmogaus teisės, turi būti sustabdyta teikiama parama. Tai nusiūs labai aišku signalą šalims kandidatams, toms šalims, kurios dalyvauja šioje politikoje. Paskutinis kalbėtojas, pana Sofko. Komisijos nariai Hane, ponios ir ponai. Atsižvelgiant į tos e, tikrai sunkius e, laikus, ES turėtų tikrai e, stiprinti savo pajėgumus finansavime. Turėtume remti šalis kandidatės, kad galėtume paremti jas jų institucinį atsparumą, taip pat reformas. Ir vienas iš geriausių būdų tą daryti, kad šis, ši priemonė tikrai būtų sėkminga, tai yra užtikrinti skatinimo e, ir komunikacijos planą. Taigi norėčiau pasakyti, kad tik gerindami šios priemonės matomumą ES, taip pat ir e, šalise kandidatėse, mes galėtume optimaliai pagerinti ES e, priemonės taikrai ir stabilumui šalise kandidatėse. Dėkojame ponė Sovko, o dabar pereisime prie vieno prašymo e, pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Stanislav Polčiak žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Aš tikiu, kad tos šalis, kurios e, nori prisijungti prie ES, turėtų jausti paramą iš ES pusės Ir dėl to norėčiau dar kartą e, atsakyti į tos e, e, diskusijas, kurios vyko dėl kaiminystės politikos. Dėl to labai svarbu yra kalbėti apie motivaciją. Mes turėtume motivuoti pokyčius šiuose šalise, kurios rengiasi narystiai. Tuo pat metu aš norėčiau pritarti pasiūlymui stiprinti Europos parlamento vaidmenį per deleguotusis aktus. Nu, kalbant apie Turkiją ir pasirengimo narystiai paramą Turkijoje, svarbu, kad Turkijos piliečiai jaustų ES paramą, bet Turkija šiuo metu, bent jau mano nuomonė, nėra pasirengusi prisijungti prie ES. Esu įsitikinęs, kad Turkijos vyriausybė taip pat jaučiasi, bet vis tiek reikėtų galvoti apie dialogą su jais, kad ten nebūtų pažydžiami pagrindiniai principai. Ačiū. Ačiū, ponė Polčiak. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos nariui Han. Tikiuosi, kad pastebėjote, kad e, ponė Gil taip pat uždavė atskirų klausimų. Uh, Gill, also... Dėkoju. E, norėčiau atsakyti ne tik į ponės Gil, bet ir į kitus komentarus. Visų pirma, norėčiau padėkoti už šias diskusijas, bet e, iš diskusijų supratau, kad e, sutarėme dėl daugelio sričių ir taip pat galime dirbti konstruktyviai ateityje yra bendras sutarimas, kad reikia išlaikyti pagrindinius e, mūsų darbo parametrus su e, besirengiančias narystiai šalės, reikia stiprinti pagrindinės teisės, taip pat e, teisės viršenybę, taip pat ir ekonominę valdyseną bei reformas. Reikėtų stiprinti taip pat ir demokratinės institucijas, taip pat viešą administraciją ir tai bus vienas iš mūsų bendradarbiavimo esminių aspektų. Taip pat žvilgsnis į bendradarbiavimą, skatinimas bendradarbiavimo tarp šių šalių, taip pat e, gavėjų PNPP, e, vastarų, vakarų Balkanų šalių. E, šis regioninis dėmesys yra labai svarbus tuo pat metu mes nepaliekame ir Turkijos. Mūsų buvimas taip pat yra aiškus ir ten, kaip ir ponas Langenšein sakė, mes remsime pilietinę visuomenę, demokratinį procesą ir tai padės mums e, skatinti paramą Turkijoje, taip pat padės mums prisitaikyti prie besivystančios situacijos, taip pat e, e, skatins santykius su šiomis šalimis. Tai tiek, o dabar porą komentarų dėl mm, ponios Maritiš pasisakymo, ponios Gil pasisakymų. Mes e, galime juos sujungti, dėl to norėčiau juos bendrai atsakyti. Strateginis e, požiūris į finansinę pagalbą. Mes nustatėme e, tikslus ir tai mums suteikia nukreipti mūsų finansavimą į pagrindinius prioritetus, atsakyti į besivystančius, kintančius poreikius tų partnerių, kurie siekia narystės. Taigi, jeigu yra įsisavinimo problemų ateityje, mes galime galbūt vengti to, e, galvodami apie teminius prioritetus. Tai yra problemos, e, kurios e, galbūt kyla e, šalims narėms arba besirengiančiams narėms rengti projektus. Galbūt vienoje srityje kyla problemų kartais kitoje ir visą laiką mums reikia padėti joms pasi, parengti projektus, kad galėtume finansiškai paremti tos projektus ir juos įgyvendinti. Tačiau Teminių prioritetų idėja yra tarsi e, sudaryti konkurenciją tarp e, šalių besirengiančių narystiai kad jos galėtų dirbti geriau. Jeigu viena šalis, pavyzdžiui, skiria daugiau dėmesio teisės viršinybei, jos turėtų turėti galimybę daugiau investuoti. Kitos galbūt daugiau dėmesio skirs transportui. Tačiau galiausiai e, iki stojimo jos turėjo suderinti visus e, skirtingus elementus, kad mes, valstybės narės, galėtume tą narystę patvirtinti ir pasveikinti naują narę. Bet tam, kad to pasiektume, man atrodo, geriau yra suteikti daugiau lankstumo. Aišku, kaip ir ponia Moretič sakė, e, bus um, skirtumų tarp valstybių narių, bus skirtingas vokas skirtas e, valstybėms narė, e, besirengiančioms narėms, bet vis tiek e, kreipsime dėmesį į temas ir man atrodo, kad tokia priemonė suteikia mums daugiau veiksmingumo, daugiau lankstumo ir tai geriau atliepia mūsų bendrus interesus ir geriau padeda greičiau pasiekti narystės nei kad buvo anksčiau. Na ir galiausiai norėčiau padėkoti Jums vėlgi už e, pritarimą 14,5 milijonams eurų, e, siekiant stabilumo, taip pat klėstėjimo. Taigi arba mes tą stabilumą eksportuosime, taip sakant, arba mes jį turėsime importuoti, jeigu taip galiu išsireikšti. Ir man atrodo, kad svarbu, kad prisidėtume prie tokio siekio ir dėkoju Jums už paramą ir taip pat lauksiu diskusijų šią temą. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū komisarui Han. Toliau kalbės ponas Salafranka, pranešėjas šiuo klausimu. Prašom. Dėkoju. Pirmininkė. Pradžioje pasakiau, kad šio reglamento ir šio dokumento esmė yra skatinti Europos vertybės, demokratiją ir tai turi išlikti ir ateities klausimų. Vaikai gimė dabar turėtų uh, iš vadovėlių tik žinoti, kaip gyveno ankstesnės tautos. Ir aš noriu pasakyti, kad uh, Šis pranešimas yra teigiamas poslinkis ir tikiuosi, kad rytoj didelė parlamento dauguma pritars pranešimui ir e, gerbiamas komisijos nari taip pasižymėjo e, tai, jog svarbu išorės politiką ir plėtros politiką derinti. Taip pat norėčiau pakartoti, kad mes esame pasirengę dirbti kartu ir žengti į priekį E, dirbti kartu su komisija Europos parlamentas ir tikiuosi, kad mes sugebėsime e, patvirtinti naują reglamentą, kuris būtinas ES. Tai yra svarbu e, mums, nežiūrint visų vidinių problemų, tokių kaip Brexitas, bet mes turime galvoti ir apie kaiminės šalis, kandidates. Mes turime taip pat sustiprinti finansinę priemonę. Aš E, girdėjau, ką sakė ką tik tai ponas Prėda, mes turime e, bendrų įvairių priemonių e, skirtų kaiminystės politikai, tarptautiniam bendarbiavimui ir vystimuisi finansuoti ir manau, kad mes galėsime rasti formulių būdų, kurie leis mums deramai ir greitai E, baigti renkti reglamentą, kuris atspindėtų realią situaciją ir tuos principus, kuriuos minėjau anksčiau ir iššūkius, kurie mūsų laukia Vakarų Balkanuose. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkojame. Toliau kitas pranešėjas šiuo klausimu, ponas Fleckenstein. Pirmininkė, kolegės, kolegos, turiu tik porą pastabų šios diskusijos pabaigai. Visų pirma, komisarė, mes nenorime išbraukti ar pakeisti kažkokių atsakomybės ryčių. Mes norime tik suderinti kaiminystės ir išorės politikos principus. Manau, kad mūsų būsimuose pokalbiuose mums pavyks surasti tinkamų formuluočių. Visi sutarėme dėl to, kad principų keisti niekas neketina. Antras dalykas. Žmonėms vakarų Balkanuose nereikėtų reikšti nepasitenkinimo mumis. Mes bandome plačiau paskleisti savo lėšas, bandome įtraukti į finansavimą tokias rytis, kurias anksčiau galbūt netaip atidžiai stebėjome, tai yra klimato kaita, socialiniai dalykai. Mes norime kartu su tais, kurie yra kitoje pusėje, nuveikti daugiau ir nenorime užimti tos mokytojo pozicijos, nurodinėdami iš viršaus, ką reikia daryti ir sakydami, kad jeigu būsi geras, gausi daugiau. Mes turime imtis veiksmų kartu ir taip tą pab... skirstyti tą pagalbą. IPA 3 yra labai aiškus signalas vakarų Balkanų žmonėms, kad ir kokie būtų kiti Europos parlamento rinkimų rezultatai, kad ir kokios bus daugumos šiame parlamente po tų rinkimų, Europos parlamentas visada ir ateinančiais metais palaikys savo draugus vakarų Balkanuose. Europos parlamentas stengsis padėti, skirdamas tuos beveik 50 milijardų eurų pagalbai, tam, kad tos šalis kada nors, kaip įmanoma greičiau, galėtų susilieti su ES tą dary, tarėme mes ir tie, kurie ateis po mūsų į Europos parlamentą, darys tą lygiai taip pat. Ačiū. Dėkoju. Šiuo diskusija klausimu dėl stojimo, instrumento, stojimo pagalbos instrumento baigėme. O kitas mūsų klausimas yra vyriausios įgaliotinės išorės ir saugumo politikai pareiškimas dėl padėties Alžyre. Pirmiausia, suteiksiu žodį komisarui Johannes Han. Prašau. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Garbus parlamento nariai. Mes <clears throat> matome, kaip pastaruoju metu keičiasi įvykiai. Vasario 22 dieną vyko masinės demonstracijos Ališyre. Po to, kai 81 metų amžiaus prezidentas Buteflika ketino eiti dar kartą balotiruotis penktąją kadenciją. Rinkimuose, kurie turėjo vykti vyks balandžio 18 dieną. Nepaisant masinių demonstracijų, Jos buvo taikios ir saugumo tarnybos reagavo labai rezervuotai. Pastarosiomis savaitėmis po to, kai buvo paskirtas naujas ministras pirmininkas, jo pavaduotojas, nuolatos akcentuoja, kaip svarbu įsiklausyti į žmonių balsą ir vykdyti esminės reformas. Ališyras palaiko glaužius ryšius su Europos Sąjunga yra daug bendrų ekonominių interesų ir taip pat e, <clears throat> tiesioginis žmonių bendravimas. Tai yra svarbus faktoriai kurie stiprėja pastaraisiais metais, kaip ir bendradarbiavimas, kuris tikėkime ateityje dar labiau uh, spartės. Kovo 7 dieną uh, e, Lamamai buvo uh, susirinkę uh, kartu su užsienio reikalų ministrais uh, aptarti padėtį. Taigi iki šiol demonstracijos vyko taikiai ir, kaip jau sakiau, saugumo tarnybos reaguodavo pakankamai rezervuotai. Tikėkime, kad tokia padėtis tęsis ir toliau, nors jinai labai nestabili ir neturėtų ir turėtų būti reaguojama į žmonių pageidavimus. Uh, Reikėtų, kad vyriausybė vykdytų atviresnę politiką, suteikdama daugiau galimybių ypač jauniems žmonėms um, geriau veikti ekonomikoje ir turėti daugiau socialinių garantijų. Šio laiko tarp labai svarbu nepamiršti, kad patys alžyriečiai turi priimti sprendimą, kaip turi vykti e, transformacija. Mes turime skatinti laisvus, sąžiningus ir visą apimančius Alžyro prezidento rinkimus per protingą laiko periodą. ES iš savo pusės pasiruošusi suteikti techninę pagalbą ir siūsti savo stebėtojų, stebėtojus <clears throat> vykstant rinkimams. Aišku, visas tas procesas turi tenkinti tam tikras sąlygas ir labai tikiuosi, kad Europos parlamentas mus parems. Turi būti užtik, patikinta, kad bus imtasi reformų, kad e, trans, po perinamojo laiko tarp ir kad e, išrinktas prezidentas e, bus išrinktas teisėtai ir atstovaus visiems. Labai svarbu nepamiršti ir piliečių iniciatyvų skatinančių taikų problemos sprendimą bei ateities perspektyvų nubrėžimą. Ir mes tikėkime, kad galiausiai bus suformuotos gairės, perinamajam laikotarpiui bus priimtas sprendimas, kas tuo laikotarpiu valdys ir tikėkime, kad asmuo, kuris tuo metu valdys ir kuris bus išrinktas prezidentu, tenkins visų alžyriečių lūkesčius. Ir šiame procese mes pasirengę padėti, jeigu Alžyrio žmonės to paprašys. Nebejotina, kad Alžyras turi tęsti socialinės ekonominės reformas nepamirždamas tų tikslų ir siekių, kurių, kuriuos puoselėja žmonės, ypač jaunimas. Alžyras turi būti suvereni valstybė, o bendrauti mes turim partnerystės pagrindais, vadovaujantis kaiminystės politikos principais. Pastarojo mėnesio įvykiai e, buvo tarsi išbandymas, kiek subrendusi yra Alžyro visuomenė. Ir dabar visuomenė pageidauja nu, naujo, um, kad būtų taikiai pereita prie naujos situacijos. Dėkojame komisarui Han. Toliau kalbės ponas Prėda. EPP vardu, prašau. Dėkoju, pirmininkė. 10 tūkstančių protestuotojų e, išeina į gatves e, jau keltą savaičių kiekvieną penktadienį reikalauja, kad atsistatydintų prezidentas Mudeflika, kuris jau nebegali deramai e, seniai valdyti šalies. Ir jei mes žinome, kad prezidento įgaliojimų pratesimas E, būtų ir sustabdymas e, rinkimų proceso yra visiškai netinkama išeitis, to nenori ilžyriečiai. E, vyriausybė pasiūlė nacionalinę konferenciją ir opozicija bei pilietinė visuomenė masiškai atmetė šį pasiūlymą. Mes matome, kad armijoje vyksta pokyčiai ir armija siunčia signalą. Šiandien po pietų mes girdėjome apie tai, koks buvo pareiškimas padarytas. Reikia uh, uh, pasakyti, kad Butefliko šeima neužkino deramo pereimo. Uh, Ir tai yra didelė nesėkmė. Ši šalis yra didelė ES partneris stabilumo garantija regione ir ten turi būti taip pat užtikrintos visų gyventojų teisės, laisvės, reikia skaidrios ir įtraukiamą pobūčio valdysenos. ES kaip ir alžyriečiai e, tie tikisi, E, kad e, bus išspręsta dabartinė problema ir radikaliai e, pasikeis padėtis lyginant su dabartinė. Aš dabar Ines Ajala Sender, socialistų ir demokratų frakcijos vardu dėkoju pirmininkė. Dėkoju ponui Hanui už jo žodžius, jiems pritarėme ir taip pat Matome, kad žmonės taikiai demonstruoja, e, išdidus žmonės, alžyriečiai m, mm, išėjo gatvės paskutinės savaitės ir jie nori esminių pokyčių ir nori laisvų demokratinių rinkimų ir surinktų nepernelyg e, tolimoje ateityje. E, pereinamasis dabar laikotarpis vyksta, reikia remti šią šalį, tokią šalį kaip Alžyras, su jie mes e, palaikome seniai santykius, turime tradicijas bendradarbiavimo ir mes turime būti artimi dabar su jais. E, mes per pastarąją e, kadenciją dirbome ir veikė dvišalė delegacija ES Alžyro Europos parlamente. Manau, kad ji galėtų būti naudinga ir mes siūlome savo e, paramą komisijai, galėtume dirbti kartu ir kad mes užsitikrintume, kaip galima anksčiau, demokratišką ir taikų perėjimą. Dėkuoju. Dėkuoju, ponelė Jalasender. Toliau kalbės ponas Belderis, ECR frakcijos vardu. Dėkoju pirmininkė, ačiū komisarė. Alžyras turi labai stiprų nacionalinio suverenumo jausmą. Ir puiku, kad mes tą suprantame. Kaip pasakė komisaras, reikia į tai atsižvelgti. Reikia būti kita vertus ir atsargiems, nes politinė ir visuomeninė situacija yra pakankamai kebli ir nestabili. Jau savaičių savaitės trunka demonstracijos ir demonstruojantys asmenys sako, kad iš to seno raugo nieko naujo negalima sukurti. Ar gali likti prezident, prezidentinis elitas vis dar toje valdžioje, kaip lygi šiol? Taigi ES dabar turi labai atidžiai stebėti situaciją. 2011 m. arabų pavasaris iškėlė į paviršių ir labai radikalius islamo judėjimus ir sukėlė nemažai konfliktų. Aš, būdamas protestantiško tikėjimo, norėčiau tikėtis, kad naujasis naujoji tvarka bus pasiekta taikiai ir kad krikščionių mažumai Alžyre nebus lemta išnykti, kaip įvyko kai kur kitur. Alžyriečiai tikrai nenusipelnė fundamentalizmo savo šalyje. Ačiū. Dėkojame ponui Belderiui. Toliau Aldi frakcijos vardu kalbės ponas Nart. Taip. Dėkoju pirmininkė. Alžyras šalis, kurioje gausų išteklių bet ją valdė ilgai korumpuota karinė oligarchija. Ir e, partija, valstybės partija e, buvo viską užvaldžiusi. Ir galima kalbėti apie du Alžyrus. E, Vienas susijęs su buvusiu įsilaisino karu, Ir kita, kitas Alžyras yra jaunimas, kuris gyvena be vilties, be darbo. Ahmed e, Gaed Salah, e, generolas leitenantas, e, pareikalavo, kad virtualusis prezidentas Buteflika atsisakytų valdžios, tačiau nebu, neturėkime iliuzijų. Valdžia yra nacionalinės tarybos vadovo rankose Ben Salah ir taip pat vyriausybė, atsiprašau, armijos vado, vado rankose, tai yra Gado Salah. Prisiminkime, kas buvo e, praeitą rugsėjį generolas Salah ir ginkluotosios pajėgos, taip pat saugumo pajėgos. E, jie kalbėjo apie pereinamai laikotarpį buvo kalbama apie Lampedūzos principą ir sakė, kad reikia keistis tam, kad viskas išliktų kaip buvę. Ir uh, buvo sukurta tokia fikcija, kad iš tikrųjų vyksta kažkas, bet iš tikrųjų dabar e, bandoma paprasčiausiai įsikibus laikytis valdžios. Karinė autokratija supranta, kad jos laikas baigėsi ir kad reikia e, kad visuomenė Alžyro atsivertų demokratinios galimybės. Ši šalis yra labai svarbi ir Sahelio regionui pietuose ir mums ir e, apskritai viduržėmio jūros pietinėje pakrantėje. Europos parlamentas turi Alžyro žmonėms siūsti aišku signalą, kad palaikome tą neišvengiamą perinamą laikotarpį ir kad jie nėra vieni, mes juos remiame ir tai reiškia, mes norime Alžyrui geresnės ateities, tai bus geresnė ateitis visiems. Dėkoju. E, dėkoju, ponė Nart. Dabar žaliųjų vardu ponas Urtasun. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti visus Alžyro žmonės, kurie šventiškai nusteikia iš didžiai išėjų gatves ir moteris ir visus kitus, kurie išeina gatves kiekvieną penktadienį. E, mes e, žinome, kad e, tos pasiekmes po pilietinio uh, karo, sunkus gyvenimas e, nebegali tęstis, žmonės nori naujos ateities, bet mes e, iš Bruselio girdime tik tai tylą. Gerbiamas e, komisijos nariai, e, tarp abejingumo ir veiksmingumo reikia nueiti mums Europai kelią ir mes turime padėti tiems žmonėms, kurie e, gyvena neviltyje. Reikia e, paremti žmonės, kurie reikalauja demokratinio pereimo, kad būtų atvert skirtos erdvė demokratijai, kad būtų užtikrintas e, orumas visiems. E, mes turime kalbėti apie tikrą demokratinį perėjimą e, Alžyre, kad nebūtų toliau, kad leidžiama tęsis tokiai neteisingai situacijai. Dabar Miguel Urban Crespo, Guengel. Dėkuoju, pirmininkė. Alžyro gyventojai ir gyventojas e, jau pavargo nuo ekonominės politinės sistemos, totalitarnės ryšėjų gatves. E, e, Būtė Filika, kaip žinia, nukėlė rinkimus ir pradėjo kalbėti apie perimą, bet žmonės gatvėse reikalauja tikrų pokyčių. Reikia, kad būtų surenkti rinkimai, kad būtų parengta konstitucija ir užtikrintos socialinės garantijos, kolektyvinės asmenės laisvės. E, Alžyre matome didžiausius per pastarosius metus protestus taikius, bet mes nieko nesakome. Trečia yra dujų e, tiekėja Europai Alž, Alžyras kaip šalis ir iš to pelnosi didžiosios įmonės. Mes turime pirmiausia kultivės žmonės paremti jų reikalavimus ir Europos parlamentas išreiškė savo paramą teisėtiems visuomenės, visuomenės reikalavimams Alžyre ir mes tikrai dabar turime jau veikti. Dėkoju, ponia Urban Krespo. Dabar E, e, FDD frakcijos vardu ponas Arno. Situacija Alžyre. <clears throat> Ačiū Dievui, kad protestai vyko taikiai, nors žmonių gatvėse buvo pilna. Ir aš manau šiek tiek, ir jie mano kiek kitaip nei Alžyro vyriausybė. Vienas iš svarbiausių dalykų, ką girdime šiandien iš Alžyro, yra tai, kad žmonės trokšta laisvės, trokšta daryti tai, ko negalėjo anksčiau. Tačiau situacija labai sudėtinga, nes vyriausiasis kariuomenės vadas e, nori paskelbti, jog prezidentas Buteflika neveiksnus yra valdyti. Ką tai reiškia? Kai mes kalbame apie laisvę, tai reikia kalbėti ir apie išpažinimo laisvę, įsitikinimų laisvę, ką garantuoja Alžyro konstitucijos 36 straipsnis. Bet aš norėčiau paminėti, kad Alžyrė mažumos, ypač krikščionių mažumos, yra persekiojami ir Europos parlamentas turėtų išreikšti susirūpinimą dėl tokių religinių pagrindų vykdomų persekiojimų. Nuo 42 iki 20, 22 vietoje atsidūrė Alžyras sąraše tų pasaulio valstybių, kuriuose persekiojami žmonės už religinius įsitikinimus. Ypač tai pasakytina apie Alžyrį grupuotą ir e, tą vykdo Alžyro protestantų bažnyčia. Ir e, mes stebime, kai tie, kurie priima krikščionybę, yra persekiojami yra e, sodinami į kalėjimą. Taigi, vykstant šiai diskusijai, mes neturime pamiršti, kad krikščionis ir religinės mažumos yra persekiojami Alžyre, nes artimiausių metų apie Alžyrę dar daug kalbėsime, bet jų nereikia pamiršti. Ačiū ponui Arno, nu toliau NF vardu Šek Kolumbija. Dėkoju, pirmininkė. Kažkada Prancūzija Alžyras buvo tarsi rojus. Ir e, Alžyras e, vėliau e, iškau nepriklausomybę mes Ir e, aš girdžiu salėje labai daug gražių žodžių. E, kalbama apie demokratinį perėjimą, bet ką darys Europos Sąjunga? Alžyras <laughs> bent jau kol kas nepriklauso Europos Sąjungai. Visi klausimai susiję su Alžyru dėje priklauso tik Alžyro žmonėms, kurie nori būti nepriklausomi ir dabar vadovybei nuo 50 57 metus nesugeba vadovai tos šalies užtikrinti deramo šalies e, gyvavimo. Ir šiaip visi sprendimai bus priimti Alžyrė niekur kitur. Buteflika kažkada įžeidė Prancūziją ir e, tas e, jausmas išliko, bet mes užjaučiame to šalies gyventojus. Mes E, taip pat turime suprasti, kad dabartiniai įvykiai jokių būdų neturėtų reikšti, kad mes pamatysime papildomus migrantų srautus. Dėkojame ponui Kolumbijai, toliau kalbės ponas Salafranka. Dėkoju, pirminkė ponios ir ponai. Mes su susirūpinimu sekame paskutinius įvykius Alžyre. Žinome, kad buvo atšaukti prezidento sprendimai. Taip pat e, šiandien e, kariuomenės vadas e, pasakė apie tai, kad prezidentas nebegali valdyti šalies ir mes turime žiūrėti, kas vyksta toje šalyje ir reaguoti į žmonių siekį užsitikrinti laisvę demokratiją ir visa turi vykti deramai kad nebūtų padaryta klaidų, kaip kad regiono šalyse kai kuriuose, arba kad nepasikartotų ta baisi patirtis, kurią anksčiau yra išgyvenęs Alžyras. Po partijos, taip pat pilietinė visuomenė uh, E, turi siekti, kad e, kažkokiu būdu e, bus išgirstas žmonių balsas, kad bus surenkti laisvi rinkimai, kad tarptautinė bendruomenė tai palaikys. Mes esame pozityvūs partneriai to šalies ir manome, kad galime paremti tą šalį. Matome, kaip žmonės taikiai išėję gatves reikalauja demokratinių pokyčių ir mes turėtume pri, padėti jiems. Ačiū ponui Salafrankai, toliau ponas Panseri. Ačiū, ponė pirmininkė. Alžyre demonstracijos vyksta nuolatos. Jos yra taikios ir jos aiškiai parodo, ko pageidauja dauguma Alžyro gyventojų, o jie nepagėdauja, kad ponas Buteflika balotiruotųsi penktai kadencijai. Bet reikia vengti tokios situacijos, kad rinkimai vyktų be butaflikos, o net virkščiai. Mūsų vertinimu labai svarbu, kad Alžyre įsivyrautų stabilumas ir demokratija ir būtų gerbiamos žmonių teisės. Pagal Alžyro konstitucijos 102 straipsnį būtų galima žengti pirmąjį žingsnį, tačiau būtina, kad Europos Sąjunga vykdydama savo užsienio politiką, išorės santykių politiką, daug atidžiau stebėtų, kas vyksta Alžyre. Ačiū, ponė Panseri. Toliau Marek Jurek, EKR vardu. Pirmininkė. Stebime įvykius Alžyre ir tai savaime suprantama, nes ši šalis ne tik geografiškai mums artima, bet mes dar ir nepamiršome to, kas vyko paskutinėme dešimtmetyje praeitusiame amžiuje. Tada laimėjo Islamo išlaisvinimo frontas, prisit, paskui prasidėjo pilietinis karas ir problemų buvo ne tik tai Europos piliečiams gyvenantiems Alžyre, bet ir patiems alžyriečiams ir visam aplinkiniam regionui. Aš išklausiau pono Hano pranešimo ir supratau, kad ramiai, kantriai ir atsargiai bus stebimi įvykiai Alžyre. Ir žinoma, kad Europa yra suinteresuota ramiu šitos, šitų neramumų sprendimu. Reikėtų stengtis išvengti tų klaidų, kurios buvo padarytos arabų pavasario metu. Ačiū. Dėkojame ponui Jurik, sako pirmininkė. Toliau kalbės ponia Saifi, prašau. Dėkoju pirmininkė, gerimas komisijos nariai. E, Alžyro širdis pradėjo plakti ir alžyriečiai apie tai kalba jau maždaug mėnesį šiai gatves. Mes turime jais žavėtis už jų drąsą, ryštą. Jie demonstruoja taikiai, pavyzdingai ir tai tikrai tai mus visus žavi. Visos kartos susitelkė, visi regionai ir reikia, kad ne tik režimo reforma vyktų, reikia iš esmės viską keisti ir mes matome, kad e, negali e, pereimo užtikrinti tie, kas dabar vadovauja šalį. Europos Sąjunga turi e, taip pat veikti ir nesudaryti įspūdžio alžyriečiams, kad mes nesuprantame, ko jie nori. Ateitis priklauso mums. Kitas šūkis e, yra toks, e, kurį naudoja demonstrantai. Reikia e, užtikrinti, kad tie žmonės oriai galėtų kovoti už laisvą Alžyrą ir tai yra geras signalas Alžyro jaunimui. E, dėkoju. Dabar suteiksiu žodį kolegai Lopes. Dėkoju. Pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, šiandieną kalbame apie Alžyrą jau keletą savaičių, kas penktadienį milijoną Alžyro gyventojų išeina į gatves, protestuoja, pasipiknė dėl socialinės, politinės, ekonominės šalies padėties. Jie reikalauja, kad prezidentas Budeflika